parengė Herbert Dorfman, Žemės ūkis gamtinių kliūčių turinčiose vietovėse ypatingas tikrinimas. Taigi prašau, ponas Dorfmanas. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponės ir ponai. Šis pranešimas yra susijęs su komisijos komunikatu dėl, dėl žemės ūkio tose vietose, kur yra, vietovėse, kur yra gamtinių kliūčių. Kalba eina konkrečiai apie tai, kaip reikia apibrėžti tuos regionus, tas vietovės ir kaip būtų galima surasti naują jų apibrėžties formą nustatymo formą. Kol kas viskas yra daroma remiantis nacionaliniais kriterijais ir egzistuoja gal šimtas skirtingų nacionalinių kriterijų įvairiose valstybėse narėse. Audito rūmai keletą kartų kritikavo šią sistemą, na ir komisija dabar savo komunikate pasiūlė naują tų vietovių nustatymo formą, remiantis aštuoniais skirtingais kriterijais. Tokiu būdu atsiras nauja tokių e, vietovių regionų klasifikacija. E, kol kas mes parlamente nežinome, kokį poveikį turės ši naujoji sistema, kadangi komisija pareikalavo valstybių narių informacijos, tačiau informacija nebuvo pateikta ir dar mums dabar sunku yra parengti kompiuterizuotą kažkokį tai modelį. Mes pranešime siūlome taikyti vieną bendrą klasifikavimo metodą, kuris būtų vienodas visoje Europos Sąjungoje. Taip pat manome, kad kompensacijų išmokėjimas, kas be jokios abejonės yra vienas svarbiausių klasifikavimo rezultatų, nes klasifikavimas ir reikalingas tam, kad būtų nustatomos kompensacijų, nustatomi kompensacijų lygiai. Taigi kompensacijos, aišku, yra labai svarbi šios politikos dalis. Na ir kompensacijų e, paskirtis, tikslas e, - leisti ūkininkauti tose vietovėse, kur ūkininkavimas yra ypatingai sudėtingas dėl gamtinių sąlygų. Tačiau vertinant e, tų kriterijų vertę arba bandant įsivaizduoti, kaip tie kriterijai pasiteisins. Na, kol kas mums yra sunku parengti kažkokį tai e, prasmingą modelį. Taigi kyla rimtų abejonių, ar tie kriterijai, kuriuos siūlo komisija, bus pakankamai konkretūs. Mums reikia išsiaiškinti, ar komisijos siūlomi kriterijai bus taikomi bendrai, kaip kriterijai, ar tai bus kriterijų rinkinys, kurių pagrindų bus nustatomas kompensacijų lygis. Aišku, reikia atsižvelgti į įvairius veiksnius. Na ir kyla klausimas, ar reikalinga, kriter, reikalingas tas kriterijų rinkinys. Ar reikalinga taikyti kelis kriterijus. Taip pat kyla klausimas, ar čia reiktų atsižvelgti į subsidiarumo principą. Tiksliau tariant, kiek reikalinga būtų valstybėms narėms patikėti šių kriterijų galutinį parengimą ir pritaikymą. Labai svarbu atsižvelgti į galimą tų kriterijų poveikį, nes tam tikrose vietovėse, e, tos, tam tikros vietovės gali jau nepatekti į tų um, gamtinių kliūčių turinčių vietovių klasifikaciją ir tuomet toms vietovėms turi būti taikomos kažkokios tai kompensacinės priemonės. Pranešime teigiama, kad komisijos dabartinis komunikatas turi būti patikslintas ir pakoreguotas prieš jį pritaikant ir ypatingai reikia atsižvelgti į tai, kokį poveikį e, tas komunikatas turės e, konkretiems ūkininkams. Na ir pabaigai aš norėčiau padėkoti kolegoms parlamente taipogi kolegoms komisijoje, kurie daug dirbo pastaruoju metu tam, kad būtų parengtas šis pranešimas. Dėkoju. Ich danke auch. Jetzt habe ich den Herr Jahr auf meiner Liste. Bitte. Čia ponas Jahr sąraše. Be mikrofono. Ačiū. Dėkoju pranešėjui už puikų pranešimą. Na, reikalavimas atsižvelgti į nepalankiose gamtinėse sąlygose esan, esančius e, regionus, vietovės yra labai svarbus, nes labai svarbu, kad žemės ūkis išgyventų ir labai svarbu, kad komisija apibrėžtų tas vietovės tam tikrų kriterijų pagrindų. Tačiau kyla klausimas, ar tie fiziniai kriterijai yra pakankami ir patys tinkamiausi. Aš nesuprantu ir galbūt pranešėjas ir Žemės ūkio komitetas apskritai nelabai supranta, kodėl buvo pateikti tie simulaciniai rezultatai komisijos, kodėl Kodėl komisija tų rezultatų mums nepateikė? Nes jeigu norime įvertinti ir priimti sprendimą, tie simulaciniai rezultatai mums yra labai būtini. Tiesiog vėlgi komisija nepakankamai pasitikė Europos parlamentu. Ir jeigu bus pateiktas reglamento pasiūlymas, aš tikiuosi, kad komisijas išvelgs į Dorfmano pranešimą, kuris dabar jau tapo parlamento pranešimu. Ir tikiuosi, kad e, ponas Dorfmanas galės toliau e, tęsti darbą šiuo klausimu. Dėkoju. Ačiū, ponas Roisling ich danke herrn dorfmann auch für den bericht. Äh, was er dargelegt hat zeigt. Aš taip pat dėkoju už pranešimą. Pane pranešėjai, jūs tikrai aiškiai sakote, kad būtina daugiau paaiškinimų sulaukti. Ir aš tam pritariu. Aš manau, kad dabartiniai kriterijai, pagal kurias apibrėžiami tie regionai, yra, yra per platus. Reikia truputėlį patikslinti. Na, be abejonės, aš galvoju apie socialinius dalykus, apie nepalankius ūkininkavimui regionų socialinių požiūrių būtent. Šitie klausimai iš ties yra egzistencinio pobūdžio daugumai ūkių, netgi daugumai žemės ūkio įmonių. Todėl komisija, mano manimu, turėtų truputėlį pataisyti savo matricą, pritaikyti juos pritaikyti tos kriterijus, kad galėtų užtikrinti kuo didesniam kiekiu įmonių ir ūkių išgyvenimą. Tiesiog išgyvenimą. Aišku, kyla vairiausių nerimo ženklų žemdirbių pusės, tačiau nereikia, kad kriterijai sustiprintų būtent tą nepasitikėjimo jausmą dabar. Ačiū. Mikrofoną. kas yra labai svarbu, kad remiantis e, e, Dortmano pranešimu e, biudžete būtų suteikiamas prioritetas mažiau palankioms sunkininkauti vietovėms, nes ten yra gamtinių kliūčių, antraip grėsia socialiniai, socialinės neigiamas poveikis. Norėčiau pasveikinti komisiją, kad dabar valstybės uh, narės spręs ar naudotis aštuonių biofizinių kriterijų e, vertinimu. Tačiau dabar galėčiau pasakyti, kad e, situacija valstybės narse skiriasi, yra diskriminacija, kalbant apie tiesioginės išmokas, tai yra e, nenaudinga naujoms valstybėms narėms, žalinga netgi, pavyzdžiui, Latvijai, kitoms valstybėms Vengrijoje. Pavyzdžiui, Vandens tiekimas smėlėtose vietovėse yra labai sudėtingas, kadangi per pastarąjį dešimtmetį vandens lygis pažemėjo penkiais metrais, šios vietovės sausrėja ir todėl reikėtų skirti dėmesio vandens valdymui, tai turėtų būti prioritetas. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti kolegai Dorfmanui už puikų darbą. Aš manau, kad jis tikrai puikiai apžvelgia klausimą taip, kaip jis kyla šiandieną, kalbant apie komisijos pasiūlymą. Ir ypač norėčiau dabar kreiptis į komisarą. Šitas darbas pradėtas jau ne, vieną, ne prieš vieną mėnesį ir tam tikrose mm, mūsų, kai kurie mūsų šalių sektoriai gali nebepatekti į šitą klasifikaciją e, ir nebegauti kompensacijų. Štai aš tokį žodinį klausimą rytoj teiksiu. Ir tikrai būtina žengti į priekį ir labai greitai reikia spręsti problemas. Nemanau, kad galima dar tris metus laukti prieš randant, pateikiant žemdirbėms aišku atsakymą, nes jie jo laukia dabar. Ačiū. Ačiū ponai Danton. Pone Esaja. Ačiū, ponas pirmininkė. Ne, aišku, gerai, kad nepalankios ūkininkavimo vietovės, e, kad apie jas kalbame šiame pranešime, tačiau pagrindinė tema yra tai, kad būtina sudaryti sąlygas leidžiančias e, žemės ūkiui būti rentabiliam visoje Europos Sąjungoje. Ir šitas klasifikavimas, regionų klasifikavimas, vietovių klasifikavimas yra labai svarbus. Ir e, ta vadinamoji kartografija. Jau ne viena reforma buvo įgyveninta, kalbant apie nepalankės ūkininkavimo vietovės, tačiau jos neturėjo didelio poveikio. Dažnai tokios reformos buvo vykdomos uh, atsižvelgiant labiau į palankius ūkininkavimui regionus. Ir dabar atėjo laikas, kad reglamentavimo priemonės būtų nukreipos tink, tinkama linkme. Prireikė, tikr, reikės tikrai peržiūrėti ne vieną e, priemonę ir pieno kvotas ir pudimavimo priemonės. Ir dabar atėjo laikas pasižvelgti nepalankias ūkininkavimui rajonus. Ačiū pirmininkė. Manau, jog reikia atsižvelgti į kitokias sukininkavimo sąlygas, tai kad klimatas skiriasi, kad uh, skiriasi ir socialiniai, istoriniai veiksniai. Visa tai turėjo uh, įtakos žemės ūkio uh, gamybai ir uh, ekonominiam efektyvumui. Na, žinoma, tai buvo atsižvel, atsižvelgta, kuriant bendrą žemės ūkio politiką. Pritariu pranešėjo. Uh, nerimui dėl e, pateiktų e, kriterijų e, aktualumo. Mums reikia gilios analizės, poveikio vertinimo analizės. Parama šioms vietovėms turėtų būti tesiama. Te Ir atitinkamai tai, tai turėtų būti atsižvelgta bendrai žemės ūkio politikoje ateityje. Ačiū, žodis komisijos nariai. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, norėčiau padėkoti poriui Dotmanui už puikų pranešimą. Um, apie komisijos komunikatą, kad būtų galima tikslingiau skirti uh, paramą ūkininkams, ūkininkaujantiems uh, gamtinių kliūčių turinčiose vietovėse. Um, specialiųjų išmokų tikslas užtikrinti um, testinę žemėnaudą, uh, siekiant išsaugoti kraštovaizdį, skatinant tvarų ūkininkavimą. E, tokios išmokos e, turi padengti papildomos ūkininkų e, išlaidas dėl ūkininkavimo gamtinkliūčių turinčiose vietovėse. Taryba nusprendė panaikinti socialinius ekonominius veiksnius, išbraukti tai iš kompensacinių išmokų aspektų. Ir e, kaimo plėtros reglamente turi būti numatytos e, priemonės valstybėms narėms. Tai yra e, ne žemės ūkio veiklos vyktimas, mikro, smulkių įmonių, smulkaus verslo plėtojamas. Todėl gamtinių kliūčių išmokos nėra intervencinio ligmens Kompensavimas ūkininkams e, tose vietovėse, kur gamtinių kliūčių nėra ir e, kur nėra papildomų e, išlaidų, dėl to tai iškraipytų konkurencinės sąlygas palyginti su ūkininkais kitose vietovėse. Ir todėl reikėtų nuolatos stebėti ir peržiūrėti atitinkamą, kiekvieną atitinkamą vietovę. Ir pasiūlymas neprieštarauja tarybos pasiūlytai sistemai taikomai gamtinių kliūčių turinčiose vietovėse, nes iš tiesų galimas ir kitoks kirstimas yra. Pavyzdžiui, tai būtų konkretus straipsnis skirtas gamtinių kliūčių turinčioms vietovėms. Komisija kreipėsi į valstybės narės, kad jos pateiktų alternatyvius pasiūlymus dėl biofizinių kriterijų, tos pasiūlymus nagrinės mokslininkai, siekdami įvertinti, kiek yra tinkami, siekiant didesnio skaidrumo ir galvojant apie galimą taikymą bendry e, Europos Sąjungoje. Vis dėlto galimos mažiausios e, ribos turėtų turėt būti nustatomos e, remiantis išvadomis dėl gamtinių kliučių turinčių vietovių. Komisijos pasiūlymas dėl bendro žemės ūkio politikos po 13 e, metų e, atsižvelgs į, į atliekamą vertinimą dėl gamtinių e, kliūčių turinčių vietovėse ir bet koks pasiūlymas turėtų atsižvelgti į gamtinių kliūčių turinčias vietovės. Ačiū komisijos nariui. Diskusijos baigtos. Šiuo klausimu balsuosime vėlgi po poros savaičių Briuselėje mūsų mini plenarinės sesijos metu.